neramina, kad, kad taip įvyko, kad, kad, kad gali likti visiškai nesuprastas, kai kalbi gimtają kalbą ir esi verčiamas. E, Ačiū, ponė Lokė Gardai. E, šis patitaisimas ir šis skundas e, užregistruoti, bet jūs viską jau atitaisėte ir išaiškinote. Ir tai bus įrašyta į posėdžio protokolą. Balsuosime dėl Balzani ir Fernandės pranešimo šiandien 12 val. vidurdienį, o dėl Bėgė pranešimo balsuosime antrojoje e, lapkričio mėnesio plenarnėje sesijoje. Ir periname prie kito darbo frakės punkto. Ponios Greslė ir pono Rivelinį pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių. Pone Greslė, keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Supaprastinti dažnai nėra taip paprasta. Pateikta daugybė pakeitimų Jų tikslas suvienodinti taisyklės bei bendrai išspręsti visų fondų problemas, būtent kokius projektus reikia remti ir kaip e, suvaldyti administravimo išlaidas. Mes e, stengiamės pasimokyti iš praeities klaidų, norime sukurti vieningas taisyklės, kad neliktų tos e, taisyklių įvairovės, norime taip pat didesnio biudžetinio skaidrumo negu iki šiol. Tai dar vienas žingsnis link piliečių. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjui, darbo grupės nariams, kolegoms, asistentams ir tiek ir tam daugeliui angažuotų darbuotojų. Taip pat ačiū mano ilgamečiam e, asistentui ponui Zichelį. Ačiū tau labai. Taigi Kolegos e, iš principo pritarė mūsų pasiūlymams, nors gal vieni aistringiau nei kiti. Taigi reikia siekti vieningų taisyklių būtų milžiniškas e, žingsnis į priekį, jeigu komisija savo namuose panaikintų prieštaringas taisyklės. Tai būtų milžiniškas žingsnis link siekiamo m, mm, tikslo. Mes šiandien balsuojame e, dėl pranešimo ir jo pakeitimų, ne dėl rezoliucijos. E, Mes e, norime tęsti labai draugiškas diskusijas su taryba. Džiugu, kad jos vyksta. Šiandien mes kalbame apie e, tam tikrus finansavimo taisyklės. E, dauguma pakeitimų nesusilaukia daugumos palaikymo komitete. Noriu paraginti vis dėlto palaikyti juos, nes dėl jų neprieštarauja ir komisija. Daugeliu instrumentų E, daugelis instrumentų yra naujovė, kaip projektinės obligacijos, svarbu žinoti, kas tai yra, kam jie reikalingi. Reikia pritaikyti finansinius instrumentus prie kiekvieno iš sektoriaus ypatingos situacijos. Finansiniai instrumentai turi būti naudojami, bet jūs formavime turime mes visi dalyvauti. Ir ačiū kolegijai už žodinį pakeitimą pakeitimą, kuris patikslina, kad nenorime naujo teisės akto dėl finansinių instrumentų, tiesiog reikia įtraukti jų nuostatas į esamus e, pasiūlymus. Taip pat mes nustatome didžiausią e, kredito e, e, ribą, tai yra 271-278 pakeitimai. Mes privalome tą padaryti dėl mūsų rinkėjų ir reikia užkirsti kelią e, mokesčių oazėms, kuriuose gali pasislėpti nesažiningi mokesčių mokėtojai po dviejų, trijų metų finansiniai instrumentai baigs veikti ir turime galvoti apie išvadas, kurias padarysime. Reikia e, skelbti informaciją apie finansinius instrumentus, jų rezultatus komisijos tinklalapiuose, kad būtų galima kontroliuoti, kaipgi E, yra e, įgyvendinama, mm, įgyvendinami tikslai. Gaila, kad pati komisija tokių e, iniciatyvų nepateikė, tačiau tai dar kartą pabrėžia būtinybę mums susitarti, mėly kolegos. Aš tikiuosi, kad per būsimas diskusijas su taryba susitarsime bei galiausiai išspręsime tas labai techniškas bei sudėtingas problemas. Dėkui. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Greslė. Šiuo metu čia lankosi